Colleghi, possiamo iniziare che già siamo in ritardo. E... Kolegos, prašau susėsti, nes vėluojame pradėti. Labai ačiū. Ką tik baigėsi koordinatorių posėdis, kuris vėlavo pasibaigti. Atsiprašau, kad vėluojame. Per tą posėdį nusprendėme atidėti. Atsiprašau, dar kartą prašau susėsti. Leido Kosta peticija bus įtraukta į darbo atvarkę vėliau. Paprašome teisės tarnybos pateikti nuomonę apie šią peticiją. Buvo išsakyta įvairių pasiūlymų ir tie pasiūlymai bus įvertinti komiteto posėdžio metu. Buvo kalbama apie tai, kad būtų galima konsultuoti su kompetentingais komitetais. Koordinatorių posėdžio metu pradėjome diskutuoti apie pranešėjų paskirimą, renkti įvairias nuomonės, tačiau galutinį sprendimą atidėjome kitam koordinatorių posėdžiui. Vienintelė informacija, kurią reikėtų pateikti apie pranešėjų skirimą, yra ta, kad taikysime Dehon sistemą. Tai be ne pirmas kartas, kai tenka ją taikyti komitete, mes vieningai balsavome už pasiūlymą pateikti klausimą žodžiu dėl 47308 pono Klaino peticijos dėl atmed. Todėl atitinkamą procedūrą pasinaudosime. Dėl galimybės pateikti rezoliuciją dėl asociacijos sustarimo tarp ES ir Izraelio, tai šį klausimą atidėjome vėlesniam posėdžiui, nes mums reikia panalizuoti atitinkamus klausimus. Na ir pagaliau pakeitėme darbo tvarkę, e, pakeitėme darbo metodą, kuris galios nuo kito posėdžio koordinatorių. Posėdis vyks posėdžio pirmosios dienos pabaigoje, o ne antrosios dienos pradžioje. Taip siekime išvengti e, komiteto darbo laiko panaudojimo, nes e, dažnai koordinatorių posėdis užsitęsia. Toliau kitas darbo tarkės klausimas, jeigu niekas nenori dabar pasisakyti. noriu pasveikinti Rumunijos valdžios atstovus ir piliečius. Ir dabar norėčiau pristatyti peticijas 17 punkte 0733 2010 ir 1235 2010. Jas aptarsime kartu. Ir dabar e, suteikiu žodį Kristi Godinak peticijos teikėjai. Ačiū, pane pirmininkė. Ponios ir ponai, Europos parlamentarai, norėčiau e, Rumunijos demokratinių profsąjungų vardu ir Mediasint vardu padėkoti, kad sutikote skubos tvarka išnagrinėti šią peticiją. Rumunijos žiniasklaidai tai yra labai svarbu. Jūsų balsavimas jūsų sprendimas mums yra ypač svarbus. Tai aišku, e, bus svarbus sprendimas, e, svarbus mūsų demokratijai. Esu gavęs įgaliojimus iš pono Jombačiai, iš profsąjungų konfederacijos bei 6 tūkstančių šios konfederacijos narių. Lygiai taip pat ir mediesim žurnalistams 9000 narių čia atstovauju. Šiandien jūsų prašome nesukurti precedento, nepadaryti taip, kad būtų prielaidų Rumunijos žurnalistus traktuoti kaip teroristus. 2010 m. Birželio 23 dieną Rumunijos e, aukščiausioje, aukščiausioje taryboje buvo naujas pasiūlymas pateiktas, tik dabar pacituosiu, kas jame buvo sakoma. Dešimta dalis, šeštas straipsnis, antrasis punktas. organizuotos žiniasklaidos kampanijos, e, skleidžiančios e, klaidingą informaciją apie valdžios institucijas, bei spaudimas, kurį daro žiniasklaidos grupės siekdamos e, ekonominių interesų, yra veikla pažeidžianti, daranti, e, kenkianti Rumunijos valstybei. žurnalistai, e, reporteriai be sienų, Vivian Reding, e, Europos parlamentarai bei kiti čia minimi asmenys mano, kad šis sakinys įtrauktas į e, valstybės nacionalinės gynybos strategiją pažeidžia žodžio laisvę. Rumunijos valdžios institucijų atstovai ko gero sakys, kad mes nesupratome tiksliai šio teksto, kad netinkamai interpretavome jį. Tačiau ko gero ne tiek Rumunijoje, bet ir visose kitose valstybėse, pasaulio valstybėse labai dažnai valdžios institucijos, vyriausybė, parlamentas, visos valdžios institucijos gali būti kritikuojamos. Manome, jog neteisinga, kad dabar nebeturime netgi teisės kritikuoti ir esame laikome teroristais. Šį žodį vartoju dėl vienos labai paprastos priežasties. Nacionalinio saugumo įstatymas numato labai drastiškas sankcijas žurnalistams. Žurnalistai gali būti e, nuteisti penkeriems metams kalėjimo, taip pat gali būti pasiklausimai jų atžvilgių vykdomi. Jeigu tam yra suteikiamas leidimas. Mes manome, kad taip yra pažeidžiama žodžio laisvę, ES pagrindinių teisų, pagrindinių žmogaus teisų deklaracijos 11 straipsnis čia yra pažeidžiamas, lygiai taip pat visuotinė žmogaus teisų deklaracija pažeidžiama, 76 metų Europos tarybos e, rezoliucija pažeidžiama. Deklaracija tiksliau, kurioje kalbama apie Europos žmogaus teisų teismą. Čia sakoma, kad pagal dešimtai straipsnį žodžio laisvė yra viena iš pagrindinių žmogaus teisų ir žmogau, ir atsiprašau, žodžio laisvė yra. E, žodžio laisvė yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių, kuri, žalos, ne, ne, kuri iš esmės nedaro žalos. Taigi manome, kad lygiai taip pat buvo pažeistas ir ES, pažeista ir ES veikimo sutartis. Mes prašome, kad Rumunijoje nebūtų sukurtas precedentas. Lygiai taip pat mes nenorime, kad ir valstybė būtų nubausta sankcionuota šiuo atveju. Jeigu valstybė bus priversta sumokėti nuobaudą, tai tokiu atveju ir mes nuo to nukentėsime. Norėtume tiesiog atkreipti valdžios institucijų dėmesį ir paprašyti, kad valstybės institucijos išbrauktų šį sakinį iš nacionalinės gynybos strategijos. Tiesiog reikėtų pabandyti valstybinę televiziją ir radiją atskirti nuo politikos. Mes norime suteikti realią apsaugą žurnalistams, ne taip, kaip kad nutiko vietos spaudoje prieš kelias dienas. Rumunijos e, žurnalistų sąjungos e, pirmininkas buvo užpultas. Žurnalistai dažnai kenčia nuo iš, įvairių išpolių. Norime, kad ši situacija nesikartotų. Dabar perduosiu žodį žurnalistų federacijos e, atstovui. Mark Gruber. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos žurnalistų sąjunga atstovauja žurnalistų profsąjungas bei visus žurnalistus Europoje. Mes remiame šią peticiją. Šiandien reikia ginti Europos Europoje žodžio laisvę, žurnalistų žodžio laisvę, ypač naujosiose valstybėse narėse. Mus šis atvejs neramina todėl, kad e, dabar jeigu sakom, kad žurnalistai pažeidžia valstybės interesus, tai tokiu atveju kaip ir cenzūra yra stengiamasi įve, įvesti. Šiuo atveju siekiame kaip ir apversti situaciją, nes kas, kien, kas iš, tik, iš tikrųjų atsiduria pavoje, ar valstybė, ar žurnalistai, ar politikai, ar žurnalistai. Mūsų manimų reikalingas būtų įstatymas e, šiuo atveju, nes e, tikrai dabar lyginti žodžio laisvę su terorizmu yra neleistinas dalykas. Juk yra, pavyzdžiui, e, šmeišto su šmeištu susijusios nuostatos, kitų įvairių nuostatų, manome, kad e, parlamentas turi prisimti aiškę poziciją šioje situacijoje. Tikimės, kad parlamentas e, parems šią peticiją, kreipsis į Europos komisiją dėl 11 straipsnio iš e, pagrindinių teisų deklaracijos. Tikimės, kad tai bus padaryta ne vien tik tai dėl Rumunijos žurnalistų, tai turėtų būti padaryta dėl visų valstybių narių žurnalistų. Rumunija nėra vienintelė valstybė narė, kur žurnalistams yra daromas politinis ar kitoks spaudimas. Yra ir kitų valstybių narių, kuriuose, pavyzdžiui, daromas spaudimas šaltiniams, informacijos šaltiniams. Taigi reikėtų kaip įmanoma greičiau imtis spręsti šią problemą ir dabar reikia tai padaryti. Europos žurnalistų sąjunga išsamei ištirs e, e, rytų ir centrinės Europos žurnalistų situaciją, ypač Rumunijoje. 2011 metais turėtume kartu su Mediasin profsąjungos atstovais Rumunijoje sausio mėnesį turėtume atlikti tyrimą. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis perdamas komisijos atstovui. Rodrigo Balister. Panas Balsteris. Komisija yra supažindinta su šią situaciją ir tai, kiek tai sukėlė nerimo politinėje, politinėse klasėse ir visuomenėje. Komisija yra įsipareigojusi ginti pagrindinės teisės, įskaitant žodžio laisvę. Tačiau svarbu štai ką pažymėti. Ta galima mums daryti tik tai pagal kompetencijos ribas. Pagal 51 hartijos straipsnį ir šios nu, hartijos nuostatos skirtos institucijoms, agentūroms, įstaigoms ES ir taip pat valstybėms narėms, tik tuo atveju, jeigu jos įgyvendina ES teisės aktus. Esant dabartiniai situacijai, Rumunija neįgyvendino Europinio įstatymo, Europinių teisės aktų, dėl to Rumunija privalo pasirūpinti, kad prievolės susijusios su tarptautiniais susitarimais ir tarptautiniais teisės aktais dėl žodžio laisvės būtų laikomas, laikomasi. Taigi komisija nori pabrėžti, kad um, žiniasklaidos pluralizmo, žodžio, pluralizmas ir žodžio laisvė yra demokratinės visuomenės pagrindas. Žurnalistų apsauga, žiniasklaidos pluralizmas, žurnalistų šaltinių įvairovė, taip pat galimybė kritikuoti vyriausybę, nepriklausomą žiniasklaidą nepriklausomos reguliavimo žinybos. Visa tai yra labai svarbu tam, kad būtų užtikrinama žodžio laisvė, kaip vicepirmininkė Reding šiame komitete jau yra pasakiusi. Žiniasklaidos laisvė yra galimybė Europai ir tikrai nėra grėsmė nacionaliniam saugumui. Ačiū. Momento, kolega Bosinaro, ci sono Pone Bustinar, vieną minutę. Norėčiau išklausyti vyriausybės atstovą Valerijos Tokan. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems Europos parlamento nariams, peticijų komiteto nariams už tai, kad Rumunijos valdžios institucijoms suteikė galimybę paaiškinti situaciją. Kalba eina apie dvi peticijas, kur, net, kur kalbama apie neteisingus kaltinimus. Aš pats esu buvęs žurnalistu ir kalbu šiandien Rumunijos vyriausybės vardu. Bogdan Monoju su manimi atvyko, kuris yra Europos reikalų ministras. Peticijose yra iškraipoma dokumento dvasia ir dokumento tekstas. Ir aš bandysiu paaiškinti, kodėl pareiškimai abiejose peticijose yra neteisingi. Nu, dabar tęsiu rumuniškai. Stimați membri ai Parlamentului European. Ponios ir ponai Europos parlamento nariai. Nacionalinės gynybos strategijoje nėra sakoma, kad žiniasklaida kelia pavojų valstybės saugumui. Toks interpretavimas iškreipia dokumento dvasę, ir taip gali būti suklaidinti parlamento nariai, Europos parlamento nariai. Nacionalinės gynybos strategija yra susijusi tik tai su spaudos vykdomomis kompanijomis, kampanijomis, kurios remiasi klaidinga informacija ir, kuriom, ir kuriomis yra niekinama valstybės institucijų veikla. Tai kenkia valstybės institucijų įvaizdžiui. Lygiai taip pat tai kenkia ir pačiai žiniasklaidai, kaip kad tai yra sakoma tekste. Yra skirtumas tarp to, kas yra rašoma dokumente ir to, kaip tai interpretuoja peticijos rengėjai. Peticijos rengėjai e, savaip interpretavo. Jie čia įtraukia papildomos informacijos. Jie interpretuoja, kad žiniasklaida keltų pavojų valstybė, Rumunijos valstybei. Nusižengimas e, profesiniams etikos taisyklėms gali būti suprantamas e, valstybėse narėse. Žur... Taip gali nutikti. Rumunijos žurnalistai yra dalyvavę šantažo, šmeišto kampanijose piliečiai galėtų apie tai paliudyti. Ir šiame dokumente yra kalbama apie šmeišto bei neteisingomis informacijomis besiremenčias kampanijas. Šiomis kampanijomis yra siekiama ekonominių tikslų daryti spaudimą įstatymų leidėjams. Rumunijoje Labai nemažai, tok, nemažai tokių atvejų yra nutikę. Praėjusią savaitę Rumunijos audiovizualinė taryba nubaudė dvi, du televizijos kanalus už tai, kad jie nepagarbiai e, rengė nepagarbius reportažus apie prokurorus, kurie buvo apkaltina vieną iš, vien, iš šių televizijos vadovų šis dokumentas tai yra tik tai vienas dokumentas, kuris iš esmės neatspindi kitų teisės aktų. Tokie reiškiniai, apie kuriuos aš kalbu, kenkia demokratijai Rumunijoje. Kritikuoti sąryšį tarp demokratijos ir nacionalinio saugimo nėra tinkamas dalykas. 2009 metais audiovizualinė taryba e, nubaudė dešimtis kartų televizijos kanalus, kurių laidų metu nebuvo suteikiama e, galimybė atsikirsti arba apsiginti kaltinamiams asmenims. Ir nuolat taip nutinka dviejose televizijos kanaluose. Čia kalba eina tiesiog apie organizuotas žiniasklaidos e, kampanijas. Skyriuje ap... Nu, dabar mūsų nagrinėjamame skyriuje kalbame ne apie nacionalinį saugimą, čia kalbame saugumą, o apie e, pavojų, kuris yra keliamas visai Rumunijos visuomeniai. Čia nekalbame apie nacionalinį saugumą. 15 tokių pavojaus tipų buvo iškelta. E, tai galėtų kelti pavojų valstybės institucijų veikimui, regionų vystimuisi. Tai taip pat gali kelti pavojų ir politinių partijų veiklai. Tik tai viename iš šių penkiolikos 15 punktų yra kalbama apie organizuotas žiniasklaidos kampanijas. Nacionalinė žiniasklaidos strategija nepažeidžia Rumunijos konstitucijos, kurios jie yra sakoma, kad privačios arba valstybinės žiniasklaidos priemonės turi uh, tinkamai informuoti žin, e, visuomenę. Tokie išpoliai kartu pažeidžia ir žiniasklaidos uh, laisvę. Ir tokioje situacijoje negali vykti diskusijose. Teikiant Europos parlamentui peticiją, reikia išsamei pristatyti situaciją. Eur, Rumunijos politinėje erdvėje yra įmanoma kritikuoti netinkamą situaciją ir tikrai jokiuose teisės aktuose nėra numatyta, kad turėtų būti pažeidžiamos žurnalistų laisvės. Tačiau politiniuose dokumentuose mm, mes galime identifikuoti neigiamus reiškinius. Dėl tokių neigiamų reiškinių uh, yra kenkiama pačiam demokratijos procesui. Tokia nuostata neturi teisinių pasiekmių. Labai gaila ir mes dėl to apgailestaujame, kad e, čia buvo bandoma net ir sklaidinti Europos parlamentą šios nuostatos netinkamų interpretavimų. Pirmininkė, ačiū. Dabar pradėsime diskusijas, e, ponia Okin. E, ačiū, ponė pirmininkė. Du komentarai. Vienas klausimas būtų komisijos atstovui. Na, tikrai labai apmaudu, kad tokie dalykai nėra reglamentuojami bendrijos teisės aktais. Žinau, kad hartija yra taikoma tik tai ES institucijoms. Bet sutartis yra labai svarbi, kaip jūs pats teisingai sakėte. Ir jeigu sutartis yra pažeidžiama, čia yra aišku, kad sutartis yra pažeidžiama, tuomet reikia svarstyti tą klausimą ir aš manau, kad yra pažeidžiamas parlamento vaidmuo, parlamento įgaliojimai ir jūs pažeidžiate savo įgaliojimus dėl to, kad rimtai ne, ne, ne, neatsižvelgite į šios kaltinimus ir aš labai tikiuosi, kad kai virks, vyks klausimai, aiškiai komisijai pasakysime, kad pagrindinės žmogaus teisės yra labai svarbios ES, kad aišku reikia jas reglamentuoti ES mastu. Ir pereisiu prie antro, antros pastabos. Klausydamasis vyriausybės atstovų, aiškiai supratau, kažkas Rumunijoje vyksta labai neteisingai. Visose valstybėse, visose valstybėse narėse vargši vargšai politikai, vargšos institucijos, vargšė vyriausybė taip jau smarkiai kenčia nuo spaudos kampanijų. Mes, jei galėtumėme, tai tikrai užgneuštumėme tuos žurnalistus, bet to padaryti negalime. Ir turint omenyje žodžio, žiniasklaidos laisvę, mes negalime užčiaupti tų žurnalistų. Galime renkti kontrakampaniją, panaudodami tos pačias priemonės, žodžio laisvės, ginklą ir taip toliau, bet negalime valstybės galiomis pasinaudoti ir panaikinti tas kampanijas, užčiaupti tas kampanijas. Tai yra baisiausias diktatūros pavyzdys. Jeigu taikstysime su tuo, kas, kas čia vyksta. Taigi labai griežtai teigiu, labai aiškus atvejis. Valstybės, kuri bando paminti pagrindinės bazinės ES vertybės, kurių mes privalome laikytis. Ir tarybos atstovo negirdėjau. Jo komisijos atstovo tikriausiai, kuris nieko nepasakė apgindamas e, savo žodžius, jokių argumentų nepateikė. Taigi negalime gale už, užgniaušti tokių kampanijų. Ačiū. Kolega Bostinaru. Ponas Bostinaru. Ponas Bostinaru. Doamna președinte. Ačiū, pane pirmininkė. Gerbiama pirmininkė, gerbėmieji Rumunijos valdžios atstovai, mėly kolegos. Šiandien situacija susiklosti ne šalyje kandidatėje, ne Latino Amerikos, Latino Amerikos šalyje, ne artimųjų rytų e, šalyje, ne Rusijoje kažkur tai. Šiandien kalba eina apie šalį narę, valstybę narę. Pagal Kopenhagos kriterijus žodžios spaudos laisvė buvo būtina sąlyga norint įstoti į ES. Jeigu, tarkime, Rumunija dar dėrėtųsi dėl savo įstojimo, kart, turėdama tokią nuostatą nacionalinėje gynybos strategijoje, tai ko gero Rumunija negalėtų netgi tęsti dėrybų. Šiandien, praėjus 21 metams po 89 metų perversmo, ko gero Nedaug kas būtų pagalvojęs, kad turėtume kovoti dar dėl žodžio laisvės Europoje. Peticijos e, teikėjai neturi jokio tiesioginio ryšio su jokia Rumunijos žiniasklaidos ar interesų grupe. Šiandien kalbame tiesiog apie e, Lisabonos sutartį, apie pagrindinių teisų hartiją, kurią ratifikavo Rumunija, apie jų šių nuostatų laikymasi. 2010 metų e, reporterių be sienų pranešime yra kalbama apie Rumunijos e, žiniasklaidos užsipuolimus. Ypač čia kalbama taip pat ir apie nacionalinę gynybos strategiją. Birželio 23 dieną šiais metais, kai buvo patvirtinta e, nacionalinė gynybos strategija, buvo bandoma įbauginti žiniasklaidą, tačiau didžiausios galios turinčios valstybės institucijos nedarė spaudimų žurnalistams. šeštajame straipsnio antrajame punkte šios strategijos apie tai yra kalbama. Norėčiau priminti valstybėms narėms, kad jokiose valstybėse narėse, nei kitose valstybėse, net ir Rusijoje nacionalinės gynybos strategijoje nėra tokių šokiruojančių dalykų, kaip kad dabar galėtume pritarti tam, kas vyksta Rumunijoje. Šiandien sakoma, kad Tokia nuostata nepažeidžia niekieno teisų. Tačiau vakar kolega Stalaženas priminė mums, koks yra šios nuostatos tikslas. Norėčiau pacituoti dokumentą, kurį pateikė Rumunijos liberaldemokratų partija. Rumunijoje yra dvi dviejopos, dviejopo pobūdžio demokratija, demokratijos Tai yra labai šališka ir e, sudaro agresyvę agresyvų antpolį prieš prezidentą. Čia slypi problema. Kalba eina apie šališkumą tam tikrų žurnalistų. Strategijoje nėra kalbama apie slaptą informaciją apie pavojų nacionaliniam saugumui, apie kažkokiu tai paslapčių perdavimą ar pardavinėjimą. Nekalbama čia apie ryšius su NATO, apie jokius sąmokslus. Šioje nuostatoje yra tiesiog sakoma, kad žiniasklaidos veiks, veikla kelia pavojų valstybei. O kągi reiškia Rumunijoje kelti pavojų valstybei? Uh, Žurnalistų požiūris atrodo čia kelia daugiausia problemų. Norėčiau kreiptis į Europos komisijos atstovus ir paklausti, ar jie yra susipažinę su ponios Reding, su kom... Europos komisijos vicepirmininkės žodžiais, kurie buvo ištarti mūsų komitete. Jos buvo paklausta, ką ji mano apie situacijoje Rumunijoje. Uh, Jis pasakė, kad ją labai neramina situacija Rumunijoje. Kai žmogų kas nors neramina, tai ne dėl psichinės veikatos <laughs> problemų taip nutinka. Ja tiesiog neramina situacija iš anksto apgalvoti veiksmai, kurie yra atliekami Rumunijoje. Rumunijos valdžios institucijai jau buvo priminta, pasakyta, kad jeigu jau šios nuostatos, ši nuostata yra nekenksminga, niekam nekenkianti ir neutrali, tai galima būtų ją pašalinti šio dokumento. Jeigu jau norite daryti spaudimą žurnalistams, tai bent jau nereikėtų apie tai atvirai kalbėti. E, ponas Konbenditi ir ponas Šulcas e, parengė kreipimąsi Rumunijos valdžios institucijoms su prašymu išbraukti šią nuostatą, tačiau į tai nebuvo net atsižvelgta. Šiandien mes nenorime nubausti Rumunijos, ne Rumunija turėtų už tai mokėti. Mes tiesiog norėtume, kad Rumunijos parlamentas panaikintų šią nuostatą, kad nebūtų sukūriami tokie precedentai. Rumunija, Rumunijoje situacija turėtų sugrįžti į ankstesnę padėtį. Europos parlamentas negali ignoruoti tokių pažeidimų. Būtent todėl siūlau šią šios peticijos nepraleisti iš akių, sulaukti parlamento balsavimo ir tam, kad galėtume tolesnius sprendimus priimti. Ačiū toliau žodis ponui Majer. Noriu pasakyti, kad aš pritariu peticijos autoriams, nes šie faktai yra labai rimti. Aš puikiai supratau, ką sakė vyriausybės atstovas, tačiau manau, kad E, viskas yra labai rimta. Nežinau, ne vienos ES valstybės narės, kur vyriausybė turėtų galę įsteig, e, leisti žiniasklaidą veikti ar uždrausti. Tik teisėjai tai gali padaryti ES. Galima kalbėti, jeigu norite, apie kitus dalykus. Puiku, tačiau aš visiškai nieko panašaus nežinau. Ispanijoje nežinau jokio, apie jokį nacionalinės gynybos įstatymą. Gal aš ir klystu, tačiau kiek man žinoma, nacionalinės gynybos teisėje nekalbame apie žiniasklaidą iš vis, todėl čia yra labai keista. Pažiūrėkite, ką paskelbė Wikileaks organizacija sukompromitavusi beveik visas pasaulio vyriausybės, įskaitant ir mano. Tai pagal tai, sprendžiant, visa žiniasklaida turėtų būti uždaryta. Taip negalima. Reikia pusiausvėros tarp komunikacijos ir žodžių laisvės. Ir vyriausybė negali priimti sprendimų, tai turi daryti teisėjai pateikdami e, aiškios priežastis, kad keila grėsmė nacionaliniam saugumui. Ir jeigu e, Rumunijos vyriausybė mano, kad yra, kažkas yra žeminama, tai matyt, e, jie tada nuspręstų, kad kyla pavojus vyriausybė ir būtų galima uždarinėti žiniasklaidos įmonės. Kiekviena vyriausybė turbūt nepatenkinta žiniasklaida. Ar yra kuri nors, kuri būtų patenkinta? Turbūt ne. Taigi aš prašau Rumunijos vyriausybės atstovus perduoti savo vyriausybei mintį, kad e, spaudos laisvė neturėtų būti svarstoma nacionalinė gynybos strategijoje. Dar pažiūrėsime, kas, kaip bus balsuojama Rumunijos parlamente ir tikimės, kad ši dalis, strategijos dalis bus išbraukta nes kitaip turėsime imtis kitų žingsnių per e, tarybą ir jos pirmininką, nes netoleruotina, jeigu vyriausybė, valstybė narėje pradės uždanėti žiniasklaidos įmonės. Ačiū, kolega. Ačiū, ponia pirminkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad ši peticija yra sveikintina, bet kokia aktyvesnė diskusija apie spaudos būklę yra sveika, reikalinga, tai sudaro demokratijos asmę. Ši peticija yra sveikintina ir, kaip komisijos atstovas jau sakė, ji nepatenka į ES kompetenciją. Tačiau aš manau, kad ši diskusija turi įvykti atvirai. Manau, kad faktai yra aiškus ir paprasti. Visų pirma, nėra įstatymo nukreipto prieš žurnalistus Rumunijoje. Nacionalinis saugumas, ši strategija nėra įstatymas, tai yra faktas. Nacionalinė strategi strategija yra doktrinos dalis, nacionalinės doktrinos dalis. Ji buvo patikta Rumunijos parlamentui, ji bus patvirtinta arba atmesta, bet ji nebus ir negali tapti įstatymu. E, be to, ponia pirmikė, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tikrovę. Paprasta Rumunijos žiniasklaidos aplinkos tikrovę. Po 2005 metų ne vienas žurnalistas nebuvo persekiojamas ar kokiu, kokiu nors kitų būdų užsipultas dėl jo nuomonės. Ne, vienas, ne viena radio televizijos spaudos organizacija ar e, interneto svetainė nebuvo uždaryta, ar buvo jai keliami kokie nors E, administraciniai ieškiniai. Čia ne Rusija, kur žurnalistai žudomi kas mėnesį. Dar, ponia pirmininkė, galiu pasakyti, kad e, šis Rumunijos pavyzdys yra labai įdomus. Mes neturime problemų su spaudos laisvė. Priešingai, Rumunija yra šalis, kur patys, pats Respublikos prezidentas pralaimėjo šmeišto bylą teisme prieš, prieš žurnalistą ir tai yra faktas. Tai e, yra Rumunijos įstatymų tikrovės dalis. Taigi, ponia pirmininkė, e, presa kartais yra e, spalvinga, kartais galbūt neteisinga, tačiau visada laisva. Spauda, žiniasklaida Rumunijoje yra puikiai profesija. Per praėjusius 20 metų tai tapo gėrio jėga Rumunijoje. Ačiū, ponia pirmininkė, uždėmesi. Ačiū toliau, kolegė Preda. Eh, mulțumesc mult, doamna președintă. Ehm, da, am un... Eh, Ačiū, ponia pirmininkė. Priešingai negu kad eh, kolega, nesu patenkintas tokiamis diskusijomis. Šios diskusijos jau vyko Rumunijoje. Ir jos buvo labai politizuotos Rumunijoje. Norėjau pasakyti, kad formuluotė, apie kurią čia kalbama, nėra labai vykusi. Juk iš esmės čia nekalbama apie spaudą. Čia kalbama apie politinės spaudos kampanijas bei kai kuriuos politikus, kurie naudoja e, spaudą saviems tikslams ir kai tai nieko neturi bendro su žodžio laisvė. Tiesiog kai kurie politikai e, kaip ir pasisavina tam tikras spaudos žiniasklaidos grupės ir jas savaip naudoja. Čia nekalbame apie e, kampanijas prieš tabako ir sveikatos, tarkime, politiką. Iš esmės tai yra politikų manipuliuojamos spaudos grupės, kurios rengia užsakytus išpolius, spaudos iš, išpolius. Ir tie politikai netgi nevaldančioje partijoje yra. Šie opozicijos politikai bando papirkti žurnalistus ir bando padaryti tai, ko jiems nepavyksta, nepavyksta padaryti būnant opozicijoje. Kai kurie Rumunijos politikai tiesiog naudojasi spauda kaip instrumentu priemonę savo priešininkams užpulti. Ir tie politikai, kurie priklauso toms pačioms minėtų asmenų partijoms ir gina ir e, tokias nuostatas. Dabar ponia Krony. Ačiū ponia pirmininkė. Diskusijos tikrai labai sudėtingos. Neturime jokių įrodymų, mes negyvename Rumunijoje, kiekvienas turi savo argumentus, labai sudėtinga yra tinkamai suvokti situaciją. Uh, Komisijos buvo paprašyta parengti tyrimą ir gana greitą tyrimą. Komisija dar neturėjo laiko išsamei išnagrinėti šio klausimo. Aš esu iš Prancūzijos. Prancūzijoje taip pat dažnai sakoma, kad mūsų prezidentas naudojasi spaudos priemonėmis. Aš žiūriu televiziją, skaitau spaudą ir galiu pasakyti, kad jeigu jau prezidentas tikrai manipuliuotų spauda, tai situacija būtų visiškai kitokia. Nenorėčiau dabar kalties suversti Rumunijos valdžios institucijoms, šis klausimas labai keblus, politiškai jautrus. Reikėtų pabandyti susidaryti objektyvų požiūrį į spaudos laisvę. Norėčiau pasiūlyti surenkti ES diskusiją apie žodžio laisvę ir nereikėtų pirštų rodyti vien tik tai į Rumuniją. Europos Sąjungos dokumentuose nėra nurodyta, kad žiniasklaidos žodžio laisvės kūrimas yra mūsų pareiga, tačiau reikėtų pažiūrėti į tai plačiają prasme, juk tai yra demokratijos dalis. Ačiū dabar žodis kolega Nikolai. Ačiū, pirmininkė. Aš pasisakysiu liberalų frakcijos vardu. Dabar rumuniškai kalbėsiu. Prašarintas, stimats koledžia, aš vas faktą. Pone pirmininkė, mėly kolegos, norėčiau pateikti šiek tiek teisinės informacijos. Taip, peticijų komitetas galės susidaryti aiškesnį vaizdą apie pateiktą peticiją. Mm, Rumunijos nacionalinės gynybos strategija yra numatyta Rumunijos konstitucijoje. Jai pritarė abiejų rūmų parlamentas ir po to šios nuostatos įsigalioja. nacionalinės gynybos strategija yra kitų teisės aktų patvirtinamų nacionalinio saugumo srityje pagrindas. Norėčiau dabar pakalbėti apie Rumunijos reiškiamą politinę valią. 20-ame konstitucijos straipsnėje yra kalbama apie žmogaus teisų pagrindinius dokumentus, kad jų yra laikomasi. Tai reiškia, kad Rumunijoje priimami teisės aktai turėtų laikytis šiuose ES teisės aktuose numatytų principų. Dabar kas dėl atsiprašau, Lisabonos teis, sutarties nuostatų. Šeštasis straipsnis, paskutinė dalis. Europos Sąjungos yra prašoma imtis visų reikalingų priemonių tam, kad būtų pasiekti pirmajame straipsnėje numatyti tikslai. Tai yra laisvė, demokratija ir žmogaus teisų. E, pagarba žmogaus teisėms. Šiandien Savo poziciją išsakė Rumunijos vyriausybės atstovai, vienas iš mūsų kolegų yra raštu suformulavę savo poziciją. Galiu dabar štai ką pasakyti. Jeigu jau pritartume tam, kad spaudos kampanijos yra organizuojamos siekiant naudos, tai tokiu atveju galima būtų taikyti baudžiamąją, baudžiam, galima būtų iškelti baudžiamąją bylą ir nežinau, ar Rumunijoje tikrai nėra teisinių instrumentų, gal, kuriais galima būtų pagal baudžiamosios teisės priemonės tai išspręsti. Na, o jeigu tai jau nėra baudžiamosios teisės pažeidimas, tai reiškia, kad keliamas pavojus laisviai Štai tarkime žiniasklaidoje buvo paskelb... paskelbta baudžiamosios bylos medžiaga. Baudžiamoji byla nebuvo dar baigta ir nepaisant to duomenys buvo paskelbti e, spaudoje, visuomenė su jais susipažino, telefoninių pokalbių išklotinės e, bei pokalbiai buvo paskelbti spaudoje. Ir niekas dabar čia net nesistengia išsiaiškinti, ar tinkamai teisinių požiūrių buvo pasielgta. Čia juk yra tik tai pavienių asmenų politinė pozicija. Tačiau kita vertus, ne dėl to dabar ši peticija yra teikiama. Peticija yra teikiama todėl, kad visose valstybėse narėse turi būti laikomasi pagrindinių žmogaus teisų bei laisvių. Rumunija negali apsimesti, kad šių teisų yra laikomasi. Šią peticiją turime toliau nagrinėti. turi būti laikomasi ES teisės principų. Tikimės, kad Europoje jūs taip pat laikotės e, tų pačių principų. Pone Hefner. Ja, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ähm, Mėly kolegos, aš manau, kad čia situacija yra labai rimta. Nes kalba eina apie nuomonės laisvę, žodžio laisvę spaudos laisvę. Be spaudos laisvės demokratija neįmanoma. Tai tą norėčiau pirmiausia pasakyti. Ir taip pat aš manau, kad turi, turint žodžio laisvę dėl to nenukenčia saugumas, priešingai. Yra labai pavojinga mąstyti, kad galima priboti spaudos laisvę, nes tuomet iškyla grėsmė demokratijai ir tada nacionaliniam saugumui. Nacionaliniam saugumui žiniasklaidos, nuomonės, spaudos, žodžio laisvė labiausiai pasitarnauja. Na ir jeigu komisija čia teigia, kad jie labai nepatenkinti šią situaciją, bet negali nieko padaryti, na, man įdomu, ar tai jau yra tiesa. Netgi jeigu sutinkate su komisijos e, pozicija, tai iš principo pažeidžia tuomet 7 ES starties straipsnį. Nes 7 straipsnėje numatyta, kad parlamentas gali imtis veiksmų. 7 straipsnis gali būti pritaikomas tuo met, kai aiškiai kyla pavojus, kad bus pažeidžiamos svarbios sutarties vertybės, tokios, kurios yra išdėstytos sutarties antrajame straipsnėje. Sutarties antrajame straipsnėje labai aiškiai yra kalbama apie demokratijos ir spaudos laisvę. Ir būtent dabar tos laisvės yra aiškiai pažeidžiamos. Taigi septintai, septintai straipsnį pritaikyti, aš manau, galima. Jeigu bijote, kad čia tankai bus išvežti išvažiuos į gatves, taip nėra. Tiesiog jeigu bus pažeistos, pažeistos 7 straipsnio nuostatos, tuomet bus negerai. Aš manau, kad galime 7 straipsnio nuostatas pritaikyti ir atsiųsti nepriklausomus ekspertus, kad jie ištirtų situaciją. Aš manau, tai yra pats svarbiausias pirmas žingsnis, kurio turime imtis. Ir aš kreipiuosi į komisiją ir prašau išklausyti mano pateikto pasiūlymo. Ačiū. Panas Turgai, paskutinis kalbėtojas. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad jau daug kas buvo pasakyta apie peticijos turinį, aš prie to negryšiu, tik bandysiu padaryti išvadą, pasiūlyti sprendimą. Peticijos komitetas išklausė peticijų autorių, komisijos kitų kolegų, ponė Grionė irgi patikė pasiūlymą. Aš manau, kad tai reiškia, kad komitetas galėtų surenkti klausimą skirtą žiniasklaidos spaudos laisviai Europoje, išanalizuojant konkrečius atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad Europos komisija, kaip jie teigia, susiduria su problemomis, mes galime jų užklausyti tuose klausimuose. Uh, Na, o kol kas manau, kad būtent galime ir laikytis tokio požiūrio, planuoti tą renginį, o po to jau priimti tolesnius sprendimus, kai išklausysime visų norinčių pasakyti tuose klausimuose. Kolega Bosinaru, sulla proposta, kolega Bosinaru. Just, just... Pone Bosinaru, ar dėl pasiūlymų? Šioks toks paaiškinimas. Jeigu teisingai supratau, peticija liks atvira. Ir taip pat surenksime žiniasklaidos laisvės tema klausimus ir aptarsime Rumunijos atvejį tuose klausimuose taip pat. Ar taip yra siūloma? Gruni. Nous, on voudrait un débat, en fait, effectivement large. Taip tikrai reikėtų suorganizuoti, suorganizuoti diskusijas dėl spaudos laisvės ir mm, baigti nagrinėti šią peticiją. Tačiau jeigu dabar net ir po šių diskusijų vis dar problema išliks, tai tada galima bus vėl pateikti šią poziciją. Aš galiu tik tai pasakyti, kad šiandien bent jau nesame susipažinę su ekspertų vertinimu, neturime aiškaus vertinimo. Siūlau dabar baigti šias diskusijas ir tiesiog surenkti diskusiją dėl žmogaus, dėl žodžio laisvės Europoje ir po to jau priimti sprendimą. Kolega. Taip, e, ačiū pirmininkė. Aš nenorėčiau, kad ši peticija būtų uždaryta. Galima surenkti diskusiją apie visas Europos šalis, kurios e, nacionalinė gynybos strategija numačiusios galimybę uždaryti žiniasklaidos priemonę. Aš nieko prieš tokią diskusiją, tačiau e, peticijos svarstyti nereikėtų baigti diskusija gali iškirti įvairių dalykų. Gali pasirodyti, kad tik Rumunijos atvejis yra išskirtinis. Minutėlę, ponia Auken. Dabar diskutuojame dėl pasiūlymo, kurį pateikė ponas Turgai. Tačiau taip pat dar ir Rumunijos atstovas nori atsakyti. Reikia steigti jam žodį ir po to pratesime savo diskusiją. Netinka? Na gerai, ponia Auken, prašom. Manau, kad e, užbaigti peticijos svarstymą yra labai blogai, e, reikalas labai rimtas. Iš tikrųjų, neišgirdome komisijos atsakymo, o ponas Hefneris iškėlė sutarties problemą. Man atrodo, turime surinkti klausimus apie žmogaus teisų sąlygas labai negerai. Kiekvieną kartą EPP nori baigti svarsty, peticijų svarstymų, kai kyla problemų. Turime tęsti šią diskusiją, nes peticija yra labai rimta. Grazie. Allora, adesso la, la par- Ačiū. Bogdan Manijo. Uh, allora. Ačiū. Aš atstovauju Europos reikalų ministeriją. Taip pat atstovauju ir Rumunijos prezidentui. Galiu pasakyti, kad taip, strategijoje matome, kad yra e, problematiška nuostata, tačiau tuo pat metu nėra jokių kitų e, ketinimų keisti kitus teisės aktus. Dabar dėl spaudos e, etikos normų pažeidimų. Šiandien e, posėdė dalyvauja Rumunijos žurnalistai. Atsakysiu dabar ponui Meijeriui. Jis sakė, kad šios atvejus reikėtų svarstyti atskirai, kiekvieną atskirai. Jis sakė, kad Ispanijoje įmanoma, įmanoma uždaryti spaudos įmonę teisėjo sprendimu, tačiau štai Rumunijoje net ir teisėjai neturi tokios galios. Galbūt kai kuriuose valstybėse narėse gali būti teismo sprendimu uždrausta publikuoti straipsnius arba galima, gali būti nuspręsta uždaryti tam tikras įmonės, tačiau štai Rumunijoje net ir Rumunijos prezidentas pralaimėjo bylą prieš žurnalistą. Galiu pasakyti, kad Rumunija kaip tik apskritai yra visiška žodo, žodžio laisvė. Rinkos tik tai dėl rinkos, ekonomikos dėl rinkos priežasčių gali būti e, laikraščių žurnalų redakcijos uždaromos. Tačiau Mes čia kalbam apie tokius spaudos nuklydimus, kuriuos pripažįsta net ir žurnalistai. Nei valstybė, nei vyriausybė negali tokių nuklydimų užgneušti ir ištaisyti situacijos. Pati spauda gali situaciją ištaisyti, pati žiniasklaida. Ačiū. Dabar peticijos teikėjai gali atsakyti, o po to suteiksiu žodį komisijai ir tada diskusiją šio klausimu baigsime. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu pastabą dėl pačios procedūros. Išgirdome visų argumentus. Ir dabar ketinama yra renkti diskusijas žodžio spaudos laisvės klausimu. Mano manimu, kad Neprimti jokio sprendimo dėl šios peticijos nėra geras sprendimas. Taip, tarkime, suorganizuosime tokias diskusijas dėl žodžio laisvės, tai tada bus ir kitų komiteto atsakingų už šią sritį, tokiu atveju kaip ir bus nusiplaunama nuo šios atsakomybės. Ačiū dabar žodis komisijai. You, Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkuoju iš visus pasisakymus, patikslinsiu. Nereiškia, kad mes rimtai žiūrime į šį, šią problemą ar neturėjome laiko. Pirmiausia, mes rimtai tai žiūrime, kaip sakė e, vicepirinkė Redin, galiu pacituoti ją, kad komisija mano, kad žiniasklaida yra galimybė, o ne grėsmė. Ir mes rimtai tai žiūrime. Teisinė prasme viskas aišku. Kompetencijos priskirimo principas, ponia Auken, įrašytas sutartyje, komisija nieko negali tik tai pakartoti, kad kai, kai komisija ES neturi galių, kai yra, tai yra nacionalinis klausimas, negalime kištis. O nacionalinės strategijos reikšmė žodžio laisvė yra nacionalinis klausimas. Polici, komisijos narė politiškai pasisakė Tačiau teisinė prasme įstatymas yra įstatymas. Ir mes tiesiog neturime kompetencijos ir negalime kištis. Kištis tai reiškia, kad jeigu norite, kad komisija analizuoti šį klausimą, kad pradėtų pažydimo procedūrą, atsiprašau, mes neturime tam kompetencijos. Ir tai yra įrašyta Lisabono sutartyje. Kai dėl septintojo straipsnio noriu patikslinti, negaliu pateikti galtinės nuomonės komisijos vardu, tačiau priminsiu, kad septintas straipsnis yra paskutinis e, paskutinio žingsnio mechanizmas. Nemanau, kad e, ši situacija yra tokia rimta, kad reikėtų taikyti septintąjį straipsnį. Labai ačiū. Ačiū, ponia Grūni, dar prašo žodžio on n'a pas la compétence, moi je souhaite qu'on vote en fait sur. Kadangi dabar jau nesame kompetitingi, tai tada siūlau tiesiog e, balsuoti dėl to, kad baigtume šios diskusijos nagrinėjimą. Na, o kas dėl pačios diskusijos, tai e, galiu pasakyti, kad būtent šitaip galėsime panagrinėti valstybių narių situaciją žiniasklaidos srityje ir Rumunijoje ir tik tai taip galėsime išsiaiškinti, ar tikrai buvo teisų pažeidimas čia. Paprašysiu. Kolega Hefneri, aš kalbėsiu trumpai. Aš uždaviau aišku klausimą dėl septintojo straipsnio ir komisija atsakė, kad jie neturi pakankamai laiko išanalizuoti šį klausimą. Aš suprantu komisijos atsakymą, todėl prašau komisiją panalizuoti šį klausimą priešingai negu mano komisija Aš manau, kad kalba ne tiek apie nacionalinio teisės akto pažeidimą, bet manau, kad tai prieštarauja Europos teisės aktams. Komisija sakė, kad neturėjo galimybės aptarti komisijoje šio klausimo, todėl jai reikia daugiau laiko, kad tai padarytų. Tai reiškia, kad mes negalime baigti peticijos svarstymo. Bostinaro. Pone pirmininkė, Norėtume ir toliau išlaikyti gerą bendradarbiavimą su šio komiteto nariais, taigi pabandykime išvengti dabar šių spekulacijų. Keturių frakcijų komiteto nariai prašo toliau nagrinėti šią komisiją. Jeigu balsuosime, tai tokiu atveju tik tai komiteto nariai ir pakaitiniai komiteto nariai gali balsuoti, jeigu e, šių pakaitinių narių pavardės buvo sekretariatui perdatos valandai likus iki posėdžio. Taigi bandykime dabar išvengti galbūt pernelyg skuboto sprendimo ir kaip kad buvo kalbėta per koordinatorių posėdį, galima būtų nukelti šios peticijos nagrinėjimą kitam posėdžiui. Aš socialistų, liberalų, žaliųjų frakcijos vardu, galiu pasakyti pono mėrio frakcijos vardu, galiu pasakyti, kad mes prašome išlaikyti šią peticiją atvirą ir surenkti diskusiją žodžio laisvės klausimu. Nes dabar baigti diskusiją tai būtų nepriimtama tokiu atveju, kaip ir pamintume šio komiteto pagrindinius principus bei gero bendradarbiavimo principus. Ačiū. Ponas Alafranka, bet po to diskusijas baigsime, nes yra kitų peticijų. Ačiū. Aš norėčiau pasinaudoti reglamento taisyklėmis dėl balsavimo procedūros, kaip balsuojama yra komitete. Įgyvendinimo taisyklės, kaip sekretariatas puikiai žino, reiškia, kad visi komiteto nariai gali balsuoti. Jie gali būti pakeisti kitais nariais, jeigu buvo pasakyta, kurie komiteto nariai turėjo teisę balsuoti ir ar jie buvo pakeisti kitais nariais. Pirmininkė, gal galėtumėte perskaityti tas taisyklės, kad nebūtų jokių abejonių. Palėdėlį. Pasiūlymas, kaip būtų galima inkorporuoti abus įmanomus sprendimus. Palikime peticiją atvirą, kol komisija galiausiai pateiks aišku atsakymą dėl septintojo straipsnio. Uh, klaus, šį klausimą uždavė ponas Hefneris. Taigi siūlyčiau palikti peticiją atvirą, nebalsuoti ir palaukti, kol komisija atsakys e, į Hefnerio klausimą apie 7 straipsnio pritaikymą. Kolegos, kreipiuosi jūs prašydama elgtis atsakingai. Negalime visą rytą svarstyti vien tik šios peticijos. Yra kitų peticijų ir dabar Žodį dar suteiksiu Jums, ponė Nikolai, bet labai prašau trumpai kalbėti, nes yra kitų darbo tvarkė punktų. ALDE frakcija pagidauja, kad peticija būtų palikta atvira. Manau, kad komisijos paaiškinimai čia yra tikrai tinkami. Mes negalime e, daryti įtakos komisijos atsakymui, baigdami šių diskusijų. Lygiai taip pat negalime sukompromituoti savo įvaizdžio, e, baigdami šios, dis, šias diskusijas, nes jų kalba eina apie žodžio laisvą. Vieną minutę komisijai žodis. Taip, manau, kad čia buvo nesusipratimų. Aš norėčiau šį bitą paaiškinti. Neteigiau, kad mums trūko laiko išanalizuoti šiai peticijai tiesiog pasakiau, kad neturime įgaliojimų kalbėti, neturiu įgaliojimų kalbėti komisijos vardu dėl 7 straipsnio pritaikymo. Mano nuomonė yra štai kokia. Komisijoje normali praktika yra štai kokia. Tokie klausimai neturėtų išprovokuoti 7 straipsnio nuostatų pritaikymo. Mūsų pozicija yra visiškai aiški, mums laiko daugiau nereikia, šis klausimas nepatenka į mūsų kompetencijos ribas. Tai nėra nei laiko, nei pozicijos problema. Tai nėra tiesiog ES reikalas. Pirmininkė. Na, situacija panašu nėra lengva. Nėra paprasta. Aišku, tik tai, kad komisija dar kartą pakartojo, kad neturi kompetencijų. Aiškiai pasakė, kad neturi kompeticijų, buvo daromos nuorodos į taisyklės, buvo prašoma balsuotis, pozicijos išsiskiria, na ir kas dėl taisyklių. Kiek aš suprantu, taisyklėse teigiama, kad gali, dėl peticijų gali, galima balsuoti komitete, nes 186 straipsnio antrojo dalyje teigiama, kad jeigu nėra parlamento narių, komiteto narių ir jeigu kažkas vietoj jų dalyvauja komiteto posėdėje, tuo met gali balsuoti tas pakaitinis narys, tačiau pavardė, to, tuos pavardės, tuos menų turi būti pateiktos sekretariatui likus valandai iki balsavimo. Na ir. Mano pačios pozicija yra štai kokia. Šiame komitete paprastai nėra naudojamasi, dažnai naudojamasi balsavimo procedūra. Mes bandome, kuo galima objektyvesnius sprendimus priimti šiame komitete. Tačiau, aišku, karts nuo karto mumis yra pasinaudojama dėl subjektyvių priežasčių ir atsižvelgdama į situaciją, kur akivaizdu, kad yra konfliktas, yra skirtingos nuomonės, aš galiu tiesiog leisti balsuoti komiteto nariams. Aš jau jaučiu dabar uh, jaučiuosi įpareigota pritaikyti šią taisyklę, balsavimo taisyklę. Jeigu yra paprašyta balsuoti, aš privalau surenkti tuos balsavimus. Paprastai mes balsuojame neoficialiai. Ir tiesiog įvertiname savo pozicijas, o po to balsuojame oficialiai, formaliai. Bet čia. Pone Bustinaru tikrai leisiu, jums skirsiu dvi minutės pasitarti ar pasirengti balsavimui, tačiau norėčiau, kad būtų pasakytos visų, ar reikia, pasakytos, reikia pasakyti pakaitinių narių pavardės. Aš manau, kad visi, visi tai žino, dokumentą su pakaitiniais nariais, pakaitinių narių sąrašu turime. Taigi pasiūlymas yra uždaryti peticiją arba ją palikti atvirą. Žodžiu, balsuosime dėl to dabar dvi minutės. Arba galime uždaryti peticiją ir atidėti klausimo svarstymą. Arba galima perkelti šio klausimo svarstymą į koordinatorių posėdį. Ir pagal, ten pakalbėti apie tai reikia renkti spaudos laisvės klausimus. Kitas siūlymas - palikti peticiją atvirą ir palaukti, kol atsakys komisija. Bet komisija jau atsakė.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 balsuokime dabar, nes laukia kitų peticijų svarstymas. Jeigu balsuosime, balsuokime dabar, nes jau valandą vėluojame. Pirmininkė visiškai su jumis sutinku, paprašė, kad duočiau dvi minutės ir maniau, kad galiu tą padaryti, panas Kešmanas. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbu turėdamas patirties kaip šio komiteto vicepirmininkas. Dirbau vicepirmininku penkerius metus. Uh, nėra įmanoma surenkti balsavimą be frakcijų sutikimo ir iš ankstinio politinių frakcijų sutikimo ir informavimo. Ir balsavimas turi būti užfiksuotas darbo atvarkėje. Tai yra procedūrų dalis. Ir ponas Itigais tikriausiai žino, kad jeigu vienas komiteto narys nusprendžia, kad peticija bus atvira, tai tuomet ji ir turi likti atvira ar balsavimus renksite ar ne, aš turiu pasakyti, kad mano frakcija nebalsuos, nes mūsų manimų toks balsavimas yra beprecedentinis, nekonstitu, nekonstitucinis ir mes e, mesime iššūkį tokiam balsavimui. Dėl to, kad buvo sukurtas neteisingas precedentas, aš jau septynerius metus dirbu šiame komitete ir raginu jūs taip pasielgti, kaip aš sakau, čia ne vien tik tai mano frakcija taip mano, bet ir kitos, nėra tinkama balsuoti ir siūlau jūs atšaukti balsavimą. Su questa richiesta, ecco, un intervento però su questa richiesta è sempre rapidi, collega Liuturgais. Pirmininkė, trumpai labai prašau. Tai, ką sako Michaelas Cashmanas paprastai būna tiesa. Bet šį kartą ne. Jeigu kažkas prašo, kad, kad peticija būtų atvira, ji turi būti, turi, būti, turi likti atvira. Na ir turi būti gautas frakcijų sutikimas dėl balsavimo rengimo. Dėl balsavimų precedentų tokių jau turime, dėl to ponas Kešminas ne, ne, nebuvo teisus. Uh, Tačiau balsuoti turėtumėme per kitą posėdį ir tas balsavimas turėtų būti užfiksuotas mūsų kito posėdžio darbo tvarkėje. Salafranka. Ačiū pirmininkė. Šiame parlamente daugumos būdų yra priimami sprendimai. Aš užsienio reikalų komitete esu koordinatorius ir Maieris yra koordinatorius šiame komitete. Ir jeigu politinė frakcija reikalauja, kad vyktų balsavimas, balsavimas turi įvykti. Tai yra demokratinis principas. Negalime st stabdyti procedūros, kai matome, kad balsavime bus pralai pralaimėta. Tai yra demokratinė institucija. Reikia pasitelkti daugumos nuomonę. Taigi aš reikalauju pirmininkės pritaikyti taisyklę. Ir prašau kolegų aš pagarbiai išklausiau kitų kolegų ir dabar labai prašau ir manęs su pagarba išklausyti. Taigi, pirmininkė, kai frakcija pagal taisyklės prašo balsavimo, balsavimas turi įvykti. Koordinatoriai nebalsuoja, balsuoja nariai. Nariai turi individualias balsavimo teisės ir aš manau, nedemokratiška būtų dabar, kai politinė frakcija mato, kad ne, netėjo pakankamai jos narių, jie bando atšaukti balsavimus, surenkti juos kitą kartą, tai nėra demokratiška. Pone pirmininkė, prašau surenkti balsavimus. Mėr, paskutinis kalbėtojas. Pirmininkė, aš kreipiuosi į kolegas iš EPP frakcijos, išklausęs komisijos atstovo teigiančio, kad komisija negali nieko padaryti, jo, jos kompetencija nieko neleidžia jai padaryti. Tačiau yra septintasis straipsnis ir keturios politinės frakcijos teigia, kad tai galima sieti su septintuoju straipsniu. Taigi atidėkime tuomet balsavimą ir įtraukime į kitą darbo atvarkę. Aš manau, būtų racionalu tai pasielgti, atsižvelgiant į įprastinį komiteto darbą. Yra keturios politinės frakcijos, išklausėme komisijos atstovo, komisijos atstovas teigia, kad negali pritaikyti septintojo straipsnio. Taigi atidėkime balsavimą į kitam posėdžiui. Būtų tik racionalu tai pasielgti. Norėčiau visų išklausyti, tačiau yra kitos peticijos ir toliau turime tęsti darbo atvarkės svarstymą. Preda, Ždanoka ir viskas. Tada priimsime sprendimą. Ždanoka Preda. Ačiū. Norėčiau irgi pasakyti, kad EPP nenori irgi renkti balsavimų, kai esate vieni. Jūs negal, negalėsite balsuoti, jeigu kitų keturių politinių frakcijų atstovai atsisakys balsuoti. Viskas yra labai paprasta. Tai ne, aišku, tai nėra galbūt labai demokratiška. Uh, Jeigu norite baigti svarstyti šį atvejį, balsuokite, bet mes nedalyvausime ir jūs neturėsite kvorumo. Kolega Preda. Mulțumesc, doamna președintă. <clears throat> Vă spun sincer. Kolega Preda. Ačiū, ponė pirmininkė. Mane stebina tai, kas vyksta. Matau, kad atsisakoma yra balsuoti. Uh, Na, neturiu daug patirties parlamente, tačiau pirmą kartą matau, kaip yra nesiskaitoma su balsavimu. Labai dažnai e, kartais būna, kad e, žmonės nedalyvauja posėdžiuose, kartais žmonės netvyksta į posėdžius, galbūt dėl sniego, gal dėl kitų priežasčių. Tačiau jeigu jau prašoma yra balsuoti, reikia balsuoti. Na ir jeigu dabar bandoma yra išvengti balsavimo, tai yra nepagarba peticijos teikėjams, nes jie laukia mūsų atsakymo. Ačiū. Taigi dabar pabandykime pasielgti protingai. Vienas dalykas yra taip, kaip mes elgiamės paprastai komitete, o kitas dalykas yra, kaip tai yra numatyta ir darbo tvarkos taisyklėse. Reikėtų pabandyti susitarti tarp frakcijų. Jeigu ne, tai tada balsuojame. Pone Kešmanai, aš žinau, kad jūs turite daug patirties. Ir suprantu, kad dar daug ko galėčiau iš jūsų pasimokyti. Tačiau jeigu dabar dėl kiekvienos pozicijos mūsų komitetas, dėl kiekvienos peticijos mūsų komitetas balsuotų, balsuoti, tai tada kolegos gali nuspręsti, ar taip daryti ar ne. Dėl kiekvienos peticijos visi nariai sprendžia. Balsuojama yra, ar peticiją laikome atvirą, ar uždarome Kitais atvejais taipogi buvo balsuojama dėl peticijų. Aš siūlau tiesiog balsuoti. Kas dėl EPP pozicijos mes ją su ją susipažinę esame, ją žinome, galime paklausti teisės tarybos nuomonės, galima būtų paklausti, atsiprašau, galima būtų paklausti teisinio patarimo paprašyti ir išsiaiškinti. Pone pirmininkė, jeigu leisite, sakėte, kad komitetas gali spręsti. Jeigu uždaroma peticija, komiteto posėdis neturi galimybės nieko spręsti. Kadangi jūs sakėte, kad norite, kad būtų balsuojama ir kadangi EPP vienintelė frakcija, kuri nori balsuoti, aš norėčiau pasiūlyti, kad jeigu bus balsuojama, tos politinės frakcijos, kurios nenori balsuoti, turi išeiti ir grįžtų po to, kai bus įvykęs balsavimas, nes mes manome, kad šis sprendimas, jeigu bus patvirtintas, jis e, bus kvestionuomas pirmininkų suėgoje. Tai jau sakė ir kitas kolega. Pakartosiu. Kadangi prašyta balsuoti, aš turiu jį patenkinti, ponia Falslavranka. Jeigu norite padėti pasiekti sustarimą, nes taisyklės jau buvo pacituotos. Pone pirmininkė, kaip sakėte, šis klausimas gali būti e, keltas pirmininkų suėgoje. Noriu pasakyti, kas sakoma 195 taisyklėje antroje dalyje. Ten sakoma, kad balsavimas komitete galioja kai dalyvauja ketvirtadalis narių. Taigi pirmininkė, aišku, kad pasavimas e, būtų galiojantis. Mano frakcijos koordinatorius paprašė balsuoti, taigi negaiškime ir balsuokime. Questo punto quindi sulla proposta della collega Gruni di chiudere la petizione ma di rinviare ai corpi. Pagal tai, ką sakė ponia Gruni, E, tai mes įsiūlau užbaigti diskusiją dėl peticijos, o koordinatoriai pasidartų dėl diskusijos apie spaudos laisvę Europoje. E poi... Pradedame balsuoti. So no Apro la votazione sulla proposta. For... Norėčiau pradėti balsuoti dėl pasiūlymo, kurį patikė pane Grūni. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pasiūlymas patvirtintas. Norėjau paprašyti dar suskaičiuoti balsus. Prašom dar kartą pakelti rankas.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 Uh, EPP has only one number of votes, but David will tell you how many. One, two, three. Presenti 16 componenti, hanno votato a favore 15 con l'astensione del Presidente. 16 parlamento narių balsavo už, pirmininkė susilaikė, balsavimas baigtas.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 Colleghi, adesso per piacere vi richiamo ai lavori. Tęsame darbą kaip galima greičiau. Labai atsiprašau, kad užtrukome svarstydami šią peticiją. Iš karto noriu suteikti žodį peticijos autoriams, kurie pateikė peticiją 587-2008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 nariai išėjo iš salės. Taip, taip, prašom, sako pirmininkė. Norėčiau palaukti, kol grįž Rumunijos atstovai. C'è il numero sufficiente per continuare i lavori, per cui noi andiamo avanti. Galime tęsti, mes jau ir taip vėluojame. Prašom pradėti. Pane pirmininkė, parlamento nariai, noriu padėkoti už tai, kad dar kartą leidote mums pateikti savo argumentus. Čia mes norime pateikti pasiūlymą, skundą, kuris buvo pateiktas 2009 m. kovo mėnesį pagal aplinkos apsaugos komiteto nuomenę Vyriausybė Granvilijos uoste įkūrė tarnybą stebinčią aplinką ir saugančiąją. Buvo nustatyti pažeidimai ir komisija turėtų jos atsižvelgti. Visų pirma, skiriant direktorių buvo pažeista Europos ir valstybės teisė nes direktorius buvo paskirtas tiesiogiai be įstatymę numatytų garantijų. Europos parlamentas rezoliucijoje dėl Europos fondo 30493 ir e, remiantis nacionalinių įstatymų dėl viešųjų fondų 46 straipsnėje sako, kad darbuotojo atranka turi būti vykdoma panaudojant e, lygiateisiškumo nuopelnų sugebėjimų ir konkurso rengimo viešumo sąlygų. Be to, sutartys pasirašomas pagal tuos visus skaidrumo, konkurencingumo ir objektivumo kriterijus, nebent e, tok, e, veikla, kuri turėtų būti vykdoma, netitinka tokių principų. Šių principų nebuvo laikomasi, kai buvo paskirtas e, fondo direktorius. Jį tiesiogiai paskyrė uosto, Granadilijos uosto valdyba. Tuo pat metu viena pagrindinių korekcinių priemonių, kurią nustatė komisija, tai yra nebuvo įtraukta į projektą, nors darbas e, statant uostą turėjo būti, numatė, kad tokia infrastruktūra būtų e, įrengta. Dar vienas trūkumas, e, kuriant fondą, tai buvo, kad šimtai rušių buvo neapsaugotas pagal naują saugomų rūšių sąrašą, o tai nebuvo viešai aptarta, kaip numatyta Arhuso konvencijoje, kurią pasirašė Ispanijos vyriausybė. Šis sąrašas šiuo metu sustabdytas Kanarų salų aukščiausiojo teismo, nes jis pažeidžia nacionalinį ir Europos teisę. Tas pats teismas iškėlė klausimą dėl šios, e, tų darbų nekonstitucingumo. Labai svarbu, kad komisija žinoti, kad Granadilijos uoste darbas prasidėjo, o aukštesniojo Kanarų salų teismo sprendimas egzistuoja šiams darbams viešųjų darbų ministerija nedavė leidimo, o nenaudojant oro uosto darbų plano pagal įstatymus, kuriais reguliuojami viešųjų, viešo intereso uostai, tai to įstatymo taip pat nesilaikoma. Todėl Santa Cruzo Tenerifės uosto vadovai nėra kompetitingi priimti sprendimą pradėti darbus Grenadilijos uoste. Tačiau jie nurodė bendrovėms, kurios laimėjo konkursą, pradėti darbą be ministerijos leidimo. Šie faktai aiškiai rodo, kad uosto stebėjimo fondas yra pajungtas tiesiog Kanarų salų politinės valdžios norams. Atsižvelgiant į visus šios pažeidimus, kuriuos įvykdė e, Kanarų salų valdžia ir uosto vadovai, piliečių platforma ir aplinkos apsaugos agentūros pranešė prokurorui, kas vyksta, kai kalbam apie nusikaltimus aplinkai. E, tai matome, kad teisinės problemos susijusios su šiais darbais tik tai pablogėjo. E, yra ir precedentas Gran Kanarijoje, Las Palmas, pranašumai tarp to uosto ir Granavilijos uosto. Tai dėl esamų vėjų, reguliarių vėjų, tai paukščiai negali tenai e, dėti kiaušinių ir. Ir taip pat statant Granalijos uostą, tai padaroma žala aplinkai. Taigi, o saugomų rušių išbraukimas iš sąrašo be leidimo. Taigi, šios klausimus dar neatsakyta. Taigi mes prašome komitetą visų pirma toliau palikti e, svarstyti šią peticiją, kol šį klausimą išspręs Ispanijos teismai. Antra, komisija turėtų pastelti nepriklausomą patikrinimą šiai situacijai ištirti. Pirmininkas prašo parlamento narių nekelti triukšmą. Baigdamas noriu pakartoti, kad e, turint visą tai galvoje, mes prašome komiteto dviejų dalykų. Pirmiausia, norime, kad komisijos svarstymas būtų tęsiamas, kol Ispanijos teismai baigs svarstyti pradėtas bylas. Ir antra, norime, kad komisija patikrintų tai, ką mes sakome. E, kad patikrintų e, viešų institucijų veiksmus, išbraukiant e, savos rušys iš sąrašų. Ačiū, sako pirmininkas. Pirmiausia, komisijos atstovui prašom su, Prašau atsakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar kalbėsiu ispaniškai, atsakysiu kalbėtojai. Ispanijoje, kaip žinia, yra įvairių e, Granadijos e, uosto statybos e, aspektų. Dėl šio klausimo buvo jau ir anksčiau peticijų pateikta, labai panašaus pobūdžio jos buvo. Ir dabar čia žiūrima, ar yra atitinkamos nacionalinės galiojančios teisės normos procedūros. Komisija mano, kad šis klausimas yra susijęs su nacionalinė valstybės narės kompetencija, taigi komisija kaip ir nelabai gali čia savo nuomonę teikti. Mes galime tik tai pasisakyti dėl bendrijos teisės aktų taikymo. Bendrijos teisės aktų prasme Granadijos uosto projektui buvo suteiktas specialusis leidimas remiantis 9243 direktyva dėl gamtinių buveinių. Ši procedūra yra labai sudėtinga. E, Ispanija turi pateikti visą reikalingą informaciją. Komisijos tarnybos, ne tik aplinkosaugos, bet ir kitos kompetitingos tarnybos e, parengia savo vertinimą. Komisija 2006 metais savo nuomonę paskelbė. Ir pagal e, ketvirtąją dalį buvo priimtas atitinkamas sprendimas. Dabar e, koks komisijos e, vaidmuo čia Šis klausimas e, jau kuris laikas kelia nerimo. Komisija negali jo ignoruoti, todėl kad kompetitinga teisminė institucija, aukščiausiasis Kanarų teismas, Kanarų salų teismas priėmė sprendimą, buvo nutrauktas teismo sprendimų projektas mūsų minimas Taigi aukštos instancijos teismas čia įsikišo, nutraukė šį projektą ir būtų nelogiška, jeigu komisija čia kištusi nepabaigus teisinės procedūros Ispanijoje. Tačiau yra dar vienas aspektas čia. Kol projektas yra sustabdytas teismo sprendimu, negali būti vykdomi darbai Na, o kas dėl e, nykstančių rūšių sąrašo? Kanarų salose veikia teisės aktai, kurie mūsų manimų nėra visiškai aiškus. Komisija šiuo metu kartu su Ispanijos valdžios institucijomis bando gauti daugiau informacijos šiais e, labai nekonkrečiais nekonkrečiai suformuotais aspektais dėl nykstančių rūšių sąrašo. Komisija norėtų dar štai ką pridurti. Kas dėl nykstančių rūšių sąrašo laukiame informacijos šiuo metu. O komisija tuo tarpu norėtų padėkoti dirbusioms tarnyboms, taip pat norėtume padėkoti aplinkosaugos generaliniui direktoratui bei regionų generaliniam direktoratui už tai, kad buvo galima šią problemą iškelti. Finansavimo klausimas iš esmės nebuvo dar apsvarstytas. Manau, kad regionų generalinio direktorato kolegė galėtų man čia padėti šio klausimu. Ačiū už visą pateiktą informaciją. Žodis kolegijai iš komisijos. Ačiū. Aš norėjau tik tai kai ką pridurti. Norėjau tik tai informuoti Jūs apie tai, kokia dabar yra situacija, kokia, kokiame etape e, vyksta dabar projektas. Šiuo metu statybos darbai yra nutraukti Mm, nebuvo jokio finansavimo. Kasgi nutiko konkrečiai? 2009 metais, kovo mėnesį, valstybė narė kreipėsi į komisiją su prašymu finansuoti 2009 metų balandį komisijos tarnybos priėmė šį prašymą pagal 1806 straipsnį, tiksliau dokumentą 2009 metų. 2009 metų gegužės mėnesį projektas buvo sustabdytas, kol bus išsiaiškinti visi teisiniai aspektai regioninių ir nacionalinių lygių yra pradėti teismo procesai. Tai štai būtų tokia situacija Granadijos uosto statybos. Ačiū. Ponas Mato. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš penkerius metus Kanarų salų pirmininkas buvo atvykęs į parlamentą ginti savo pozicijos. 2 milijonai gyventojai gyvena Kanarų salose ir visi, visos frakcijos sutarė tuo metu. Aš kaip parlamentaras neprieštarvau bendrai pozicijai. Kaip tada ir sakiau, dabar pakartosiu, kad tikiuosi, jog bus galiausiai nuspręsta e, statyti šią svarbę infrastruktūrą. Infrastruktūra šį svarbi ne vien tik tai kanalų saloms, bet ir visai Europai. Na, o dabar praėjus penkeriems metams galime pasakyti, kad joks, jokie nei teisiniai, nei moksliniai įrodymai nebuvo pateikti. Visi jie buvo atmesti. Neturime jokių įrodymų. Peticijos teikėja aš labai gerbiu, tačiau reikia pasakyti, kad čia daug skirtingų dalykų buvo supainiota. Jeigu dabar pasižiūrėtume į peticiją, o ne į patį projektą, tai e, pasi, pamatytume, kad čia infrastruktūros painamos yra su visai skirtingais dalykais. Dabar jeigu observatorija nebūtų e, palaikiusi vyriausybės, tai galbūt situacija būtų buvusi kitokia. Statybos projekte taip pat daug painiavos yra. Na ir vienintelis argumentas, kuris įrodytų, kad observatorija observatorijai trūkstant institucinio nepriklausomumo, tai yra pirmiausia susijęs su aplinkosaugos asociacijų atstovų teiginiais. Aplinkosaugos organizacijos dalyvavo tam tikrose demonstracijose, manydamos e, apginti aplinką uostą, gamtą išsaugoti uostą. Taigi, jeigu jie būtų pasisakę prieš uosto kūrimą, būtų pateikę savo nepriklausomus teiginius. Taigi čia daug yra sumaišties, neiškumų. Taip pat teigiama, kad valstybinio fondo direktorius buvo tiesiogiai paskirtas ir nebuvo demokratiškai išrinktas. Uostas jį pas, pas, paskyrė vadovų. Taip, taip ir buvo. Peticijų, peticijų autoriai teigia, kad tai nėra demokratiška, bet tai nėra tiesa uostas demokratiškai paskyrė savo vadovą. Stebėjimo fondo vadovą. Iš dalies tik tai tiesa, kad uosto administracija skyrė kandidatą. Ne, Kanarų salų jūrų institutas, kitos mokslinės įstaigos siūlė kandidatus, universitetai siūlė kandidatus į tos, to fondo vadovo postą. Na, o teigiama, kad institutas nėra viešas, bet jeigu pažvelgtumėme į fondą, pamatytumėme, kad, na, jis kaip ir yra viešas. Taigi čia daug visokios sumaišties ir yra išsakytas kaltinimas, kad observatorija nėra nepriklausoma. Tačiau 2009 m. kovo 31 d. komisija jau labai aiškiai išsakė savo poziciją. Jie pasisako už to, tos observatorijos nepriklausomumą ir teigia, kad nėra jokių e, priežasčių abejoti, kad, kad fondas, kad observatorija yra nepriklausoma ir kad vadovas buvo paskirtas neskaidriai. Taigi kalba eina apie projekto stabdymą, teismo sprendimą, bet komisijos atstovas apie tai neužsiminė, tai aš dabar nežinau, ar čia įsivėlė klaida. Prieš tris mėnesius Kanarų salų vyriausybė pakeitė įstatymą, pagal kurį buvo uždegta žalia šviesa darbams. Ir darbai buvo pradėti. Na ir parlamentas tikrai negali palikti šios peticijos atviros amžiams, nes nėra svarių argumentų, pagal kurios būtų galima teikti, kad observatorijos legitimumas ir bešališkumas, nepriklausomumas yra pažeista. Taigi aš manau, kad komisija turėtų būti, turi aiškiai išsakyti poziciją, ką mes turime daryti. Šis projektas yra labai svarbus Kanarų saloms. Pirmininkas, ačiū. Pone Aukin. Trumpai. Aš manau, kad nebūtų tinkama teikti, kad problemų nėra, jeigu jau teismas prieėmė sprendimą. Problemų yra. Taigi reikia peticiją palikti atvirą ir reikalauti, kad jeigu projektas toliau būtų te, bus tęsiamas, tuomet viskas turi vykti laikantis sąlygų, kurios yra numatytos atitinkamoje direktyvoje. Taigi, išklausėme visų pusių ir yra komitet, komisijos pateikti dokumentai. Kanarų salų aukščiausiasis teismas paskelbė sprendimą ir komisijos atstovai teigia, kad kyla problemų dėl gamtos direktyvų ir panašiai. Ir aš manau, kad tikrai ši peticija dar turi būti palikta atvira. Nors galite vėl balsuoti. Ačiū. Turgais. Que no nos tinte la señora Oken, que no nos tinte. <laughs> eh, mire, esta... Pone Oken. Okay. supratau, išklausau jūsų pozicijos, jau trečią kartą apie tai kalbame. Ponas Mato buvo atvykęs ne tik tai kaip e, Kanarų savivaldos pirmininkas, bet ir kartu su visosis kit, kitų Kanarų regioninių nesvaldžios institucijų atstovais, net ir vyriausybės, vyriausybė buvo juos parėmusi. Tačiau, ponė pirmininkė, mes visi žinome, kad jūs turite daug patirties čia dirbdamas, ponė Ajaga taip pat. E, tai žino, visi prisimename, kad pirmą kartą šią peticiją uždarėme. Po to ji vėl atsidūrė komitete. Pone Ken sakė, kad e, naujos informacijos buvo gauta, žalieji čia įsikišo ir buvo nuspręsta vėl atidaryti šią peticiją, jos nagrinėjimą, pasižiūrėti, ar nėra naujos informacijos. Antrą kartą. Ir štai šiandien netgi trečią kartą ši peticija yra nagrinėjama. Atrodo, kad e, pozicija buvo ir yra aiški. Jeigu nėra jokios kitos informacijos, uh, nėra jokių naujų įrodymų, tai reikėtų dar kartą atvėrus peticiją galutinai dėl jos priimti sprendimą. Šiandien būtų puikus momentas, puikia proga pagaliau tikrai balsuoti dėl jos, nes kiek galima būtų uždaryti ir vėl atidaryti tą peticiją. Jeigu nėra jokios papildomos informacijos, tai tiesiog reikėtų galutinai nuspręsti uždaryti šią peticiją. Žodis pranai grūni. Norėčiau tik tai e, Karlas Itogas e, pozicijai pritarti ir paprašyti uždaryti šią peticiją, nes tikrai nėra jokios papildomos e, informacijos gauta. Jeigu niekas daugiau nepagydauja pasisakyti, tai tokiu atveju kreipiuosi į kolegą Matuo ir visus kitus kolegas, kurie prašė šios peticijos uždarimo. Norėčiau paprašyti e, jūsų nusiteikti konstruktyviai, kad nepasikartotų situacija kaip su Rumunija. Šis klausimas yra aiškus, ponas Mato tikriausiai irgi suprato tai, kad tai nėra komisijos kompetencija. Iš vyriausybės buvo paprašyta pateikti papildomos informacijos apie saugomas ir nykstančias rūšis, bent jau taip sako komisija. Na, subsidijos finansavimas šiuo metu yra nutrauktas, nes vyksta teisminė procedūra, teismo procesas. Tokiu atveju kaip ir neturėtume uždaryti šios peticijos. Jeigu norite, kad dabar balsuotume, tai tada problemų nekils. Tačiau gali štai kas nutikti. Trys frakcijos per pastarąjį balsavimą nedalyvavo. Jeigu balsuotume, tai ko gero pasielgtume labai pavojingai. Dabar tikiuosi kad e, būsite nusiteikę konstruktyviai, tai įsiklausykime, vykdam. Komisija sako, kad buvo paprašyta informacijos apie saugomas rūšis. Nepamirškime, kad yra teismo sprendimas priimtas dėl e, projekto sustabdymo. Taigi, kaip ir nereikėtų dabar uždaryti šios peticijos. Tačiau, jeigu dabar EPP kitaip mano, tai galima būtų teikti kitą peticiją, vien tik tai susijusią su tuo, ką komisija sakė apie papildomą informaciją. Ačiū. Tačiau tokiu atveju tai jau būtų nauja peticija. Ar jie, ar kas nors kitas, jeigu jie teiktų, bet kokiu atveju tai jau būtų kita nauja peticija. kuri būtų susijusi tik tai su tuo, ką sakė komisija. Dabar kreipiuosi į visas keturias frakcijas. Aš nenoriu e, dabar kalbėti apie ponę Majalą. Socialistų frakcija taip pat turėtų priimti sprendimą poziciją. Nepergyventikite, visiems užteks laiko kalbėti, ponas Mato, ponė Grunyjinė, Sanajer. Aš norėjau tik tai e, keletą dalykų pasakyti. Čia yra du atskiri klausimai. Ir šiandien kalba eina apie tai, kas nesusiję yra su peticija reikėtų galbūt e, uždaryti šią poziciją, peticiją, atsiprašau, kuri jau nebėra susijusi tuo, apie ką mes kalbame. Komisija turi priimti sprendimą, turi būti baigtas teismo procesas. Na, o dabar, kas dėl saugomų rūšių, tai čia jau yra šiek tiek kitas dalykas. Šis klausimas jau yra atidėliojamas penkerius metus. Vos tik tai viena problema išsprendžiama, kita iš karto atsiranda ir projektas visiškai nejuda į priekį. Ne Kanarų salų parlamento nariai dabar čia sprendžia Kanarų parlamentas išsprendė saugomų rūšių regione problemą. Gal, galima būtų atsižvelgti į tai. Tačiau kita vertus tai yra Kanarų parlamento pozicija. Na, o teisminės institucijos dirba savo darbą ir bando savaip spręsti šią problemą. Mūsų manimų peticija turėtų būti uždaryta. Tačiau, aišku, frakcijos galėtų nuspręsti uždaryti šią komisiją, e, peticiją ir atidaryti kitą peticiją. Observatorija, apie kurią dabar kalbame, yra visiškai, arba stebėjimo centras yra nepriklausomas. Taigi, jeigu dabar atidarytume peticiją kitų klausimų, tai siūlau uždaryti šią. Ačiū. Dabar žodis ponė Ela. Agrūnį.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 Pone Auken, kai bus kalbama apie jūsų šalį, tai galėsite kalbėti apie savo šalį. Labai yra nemandagu. Jūs turite nuomonę apie kiekvieną šalį, tačiau netrukdykite man kalbėti apie mano šalį. Tai labai nemandagu. Jau ne pirmą kartą ginčiamės dėl to. Atsiprašymas priimtas. Mano frakcija norėtų, kad ši peticija būtų uždaryta, kaip sakė pirmininkas. Šiai peticijai čia ne vieta. Jeigu peticijos autoriai nori pateikti kitą peticiją su kitų klausimų, tai gali tai padaryti, bet nėra prasmės ją toliau svarstyti. Yra peticijų, kuomet kelios frakcijos sutarė, o dabar aš nemanau, kad čia net reikia balsuoti. Atsiprašau, gal reikia balsuoti, ten ir yra demokratija. E, mes galime paremti politinius šalininkus mūsų. Tad, tad... Pone Grūnė, ačiū, pone pirmininkė. Aš taipogi pritarčiau tam, kad reikia uždaryti šią peticiją. Atsakymas buvo pateiktas aplinkosauginiam klausimui. Tačiau šios peticijos atveju reikėtų viską užbaigti. Balsavimas gal nebūtų geriausias sprendimas, tačiau kita vertus galime balsuoti neoficialiai, kad pasižiūrėtume, ką e, komiteto nariai mano ir paskui atitinkamai galėtume priimti sprendimą. Tiksliau, pirmininkas galėtų nuspręsti, ką reikėtų daryti toliau. Pone Rijas. Eh, Ačiū, pirmininkė. Jeigu kalbėsime apie, apie ankstesnį balsavimą, tai jūsų pasiūlymas yra geras. Baigti peticijos svarstymą. Jeigu reikia, galima pateikti kitą peticiją. Nesuprantu, kodėl taip nebuvo daroma praėjusiu atveju, kai panas Targai pateikė panašų pasiūlymą, kad būtų išvengta balsavimo, tokio suskaidžiusio balsavimo. Peticijos autoriui prašom suteikti žodį. Man Akivaizdu, kad visi e, yra susidarę savo nuomonę iš anksto ir neklauso, ką sako peticijos autoriai. Noriu pakartoti keletą dalykų, nes, man atrodo, netinkamai buvo suprasti. Granadilijos uostas, jo aplinkos fondas taiko korekcinės ir kompensacinės priemonės, kurias nustato komisija yra nustatyta korekcinė priemonė, tai yra sniego, e, smėlio pylimas. Jo ne tik, kad nėra projekte, tačiau atsižvelgiant į tai, kad jau įvyko konkursą, jis tampa neįmanomu. Nesakoma, kad jo nėra. Tai yra korekcinė priemonė. Čia vienas narys sakė, kad e, e, fondas remia Kanarų salų vyriausybę. Taip mes sakėm. Tai nėra nepriklausomumo trūkumas. Tai nepriklausomumo trūkumas yra tame, kad tokia parama abejoja Kanarų salų aukštesnis teismas. išbraukdami šimtus e, nykstančių rūšių iš e, saugomų rūšių sąrašo. Aš ten lankiausi taip pat, kaip ir ponas. E, ponas Mato ten lankėsi ir matėme, kokia yra situacija ne vienas tenai dirbantis vadovas kaltinami korupcija. Tai kalbant apie Kranvilyje, galima kalbėti apie uosto valdžią, e, Santa Cruzo merą ir daug kitų. Deja, tai vyksta aplink Granadilijos uostą. Ir ir mes baiminamės dėl to fondo netiesioginės korupcijos, bet dėl tos įtakos, kurią daro politikai, negerbent e, principo, kad e, šis fondas būtų nepriklausomas ir prižiūrėtų uosto darbą. Tranquilidad, tranquilidad. Nurimkite, prašau. Pirmininkas prašo nusiraminti. Aš esu tikrai labai, labai ramus, tačiau. Visų visų tuo ramumu turiu atmesti tai, ką išgirdome iš peticijos autoriaus. Aš čia neginu savo partijos, mano partija čia nieko nesusijusi, nei meras nėra iš mano partijos, nei niekas. Negalime sakyti, kad jie ko nors kaltinami. Nekalbame apie tai. Teismai turi nuspręsti. Teismas dar nėra. Teismo sprendimas. Nepa, teismo sprendimo nepaisama. Čia yra svarbus du dalykai. Pirmiausia, apie tai ar fondo vadovas paskirstas demokratiškai ar ne, ar jis priklausomas ar ne, teismas yra pasakęs priešingai. Aukščiausiojo teismo sprendimas yra tas, kad observatorija nėra nepriklausoma. Po to pats fondas sako, ką turėtų teismas pasakyti fondo aplinkos, aplinkos specialistai e, teigia tai, kas nepatinka peticijos autoriams. Tiesa, vienas iš tų specialistų neseniai mirė ir niekas kitas į jo vietą nepaskirtas. Fondas paskirtas teisėtai ir turi dirbti savo darbą. O tai kai kuriems žmonėms atrodo, kad mes jų nesiklausome, bet taip net nėra. Man atrodo, kad mes pakankamai jau apie tai pašnekėjome. Nemanau, kad reikia balsuoti, jeigu manote, kad peticiją, peticijos svarstymą reikia baigti. O peticijos autorius galima paprašyti pateikti naują peticiją dėl tų klausimų, kuriuos e, komisijos manimų ir tebe reikia svarstyti. Jeigu balsuojate Pone Matsas, jeigu pirmininkaujate komitetui, tai kalbi kaip pirmininkas. Žinote, kokios yra taisyklės, Dėkoju peticijos autoriams ir prašome jos pasinaudoti komisijos pasiūlytomis priemonėmis ir pateikti kitą peticiją. Kolega, jeigu norite žodžio, tai paprašykite ir tuos jums žodį. Dabar kaip pirmininkas noriu pasakyti, kad ši konkreti peticija uždaroma o peticijos autoriai gali pateikti e, kitą peticiją dėl kito aspekto, kaip sakė komisija.